Okay, ladies and gentlemen. Na kągi, ponios ir ponai, šiek tiek palaukiam, kol susirinks visi, uh, kuo daugiau parlamentarų. Norėčiau pasveikinti visus susirinkus į šios klausimus dėl uostų paslaugų reglamento, kuris yra skirtas reglamentų, kuriuo nustatoma patikimo į uosto paslaugų rinką ir finansinio uostų skaidrumo sistemą. Pas mus atvyko uh, iškilus svečiai, panas Richardas Bud, uh, po to antras svarbus svečias yra Venecijos uostų. Uh, direkcijos. Taip pat e, malonu pasveikinti Viktor Šunmakers, yra iš Rotterdamo uosto direkcijos, nes Europoje neįmanoma tvarkyti uostų be Rotterdamo. Ir sveikinu ir ponę Aneliną Makilę iš Suomijos uostų asociacijos ir taip pat sveikinu Žaną Klaudą Terjė Marselio uosto direkcijos. Mes dirbsime kiek kitokią tvarką, nei yra įprasta. Mes pirmiausia išklausysime, mes išklausysime visus svečius po vieną ir kiekvienam galėsime užduoti savo klausimus. Richardai, gal aš iš karto tau ir suteiksiu žodį. Kai jisai tik tai atvyko, jis iš karto manęs paklausė, ar aš tikrai griežtai lai, prižiūrėsiu reglamentą ir naudosiu savo plauktuką. Tai galiu tave patikinti, kad taip, iš tikrųjų. Taigi prašau, Ričardai, dėkoju, ponia pirmininkė, ir dėkoju komitetui už tai, kad jūs nusprendėte surenkti šiuos klausimus. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų puikiai galimybė mums, uostų atstovams, pristatyti savo uh, savo nuomonę apie šį reglamentą. Gaila tik tai, kad mes neturėjom pakankamai laiko su juo išsamei e, susipažinti. Aš turiu tik penkias e, minutės ir aš galiu Jums trumpai papasakoti apie e, situaciją Junktinėje karalystėje, nes Junktinėje karalystėje mes šiek tiek kitaip tvarkome uostus nei kitur Europoje. Ir po to aš pasistengsiu sakyti į pranešėjų klausimus. Jungtinė karaly... karalystė turi didžiausią uostų sektorių pagal tonas. Mes turime 120 komercinės paskirties uostų ir 44 iš jų įeina į TNT tinklus, taigi šis reglamentas turės mums didelės įtakos, be abejo. Uostai ir paprastai yra privačiose rankose arba jie yra tvarkomi uostų Trestu. Ir e, mes skatiname konkurenciją tarp uostų ir todėl uostams nėra skiriama jokių subsidijų. Be to, uostai labai svariai prisideda prie jungtinės karalystės e, ekonomikos, nes nėmės atliktas tyrimas parodė, jog mūsų uostai, per mūsų uostus yra perkraunama 95 procentai visos mūsų tarptautinės priekybos apimčių. Mes taip pat prisidedame prie pagrindinių ūkio sektorių e, ir e, veiklos ir labai svariai taip pat prisidedame prie užimtumo ir BVP kūrimo. Nežinau, ar daug ką matote šioje skaidrėje, bet e, čia yra parodyta, kokias krovinių apimtis perkrauna kiekvienas uostas. Ir e, mes matote, kad kai kurie uostai yra labai arti vienas kito, net nėra nutolę daugiau nei šimtas kilometrų vienas nuo kito. Tai reiškia, kad konkurencija tarp jų yra labai didelė. Ir ši konkurencija labai svariai prisidėjo prie mūsų uostų raidos. Uh, Mes labai daug investuojame į uostų sektorių ir uh, vienas tyrimas parodė, pavyzdžiui, kad kiekvienais metais investuojame 4 tūkstančių milijardų uh, E, eurų į uostus per metus, bet to e, našumas labai, e, labai ženkliai auga. Mes taip pat turime puikius socialinius santykius, darbo santykius su savo darbuotojais, bet to laikomės griežtų saugos ir aplinkosaugos reikalavimų. Neseniai buvo atliktas dar vienas tyrimas susijęs su TNT tinklais, kuris parodo, jo konkurencija mūsų, tarp mūsų uostų veikia puikiai. Dabar reglamentas. Mes iš esmės pritarėme tam, kad būtų sprendžiamos dabar rinkoje esančios problemos. Manome, kad reikia didinti konkurenciją ir našumą. Uh, Tačiau mes baiminamės, kad šios pastangos gali, gali šiek tiek sutrikdyti rinkos veiklą. Pavyzdžiui, antrasis šio reglamento skiris gali sukurti papildomą biurokratinę naštą ir jisai gali taip pat prieštarauti kai kuriems mūsų galiojantiems teisės ak aktams. Bet to neaišku, kas bus su tais uostais, kai, kai jie patys teikia e, paslaugas. Uh, kaip šis reglamentas paveiks komercinės paskirties darybas tarp įvairių uostų, bet to pagal šį reglamentą uostai nebegalės veikti kaip komercinės įmonės. Taip pat neaišku, e, kaip veiks mokesčių komisija Bet to siūlome sukurti priežiūros institucijų, o tai reiškia, kad bus padinta biurokratija. Mes norime be abejo, kad uostai konkuruotų tarpusavį, kad jie veiktų veiksmingai, tačiau šis reglamentas gali surišti uostams rankas. Ir dėl to atsiras daugiau teisinio neapibrieštumo ir uostams bus veikiau dirbti. Todėl mes prašome, kad šis reglamentas būtų atsimtas arba kad būtų sustabdytos jo svarstymas, nes e, mums taip pat neaišku, kaip šis reglamentas paveiks viešuosius pirkim, viešų pirkimų taisyklės, skaitant ir tai koncesijų taisyklės ir kai kurias iniciatyvas dėl valstybės pagalbos. Aš e, galėsiu pakomentuoti visus šios klausimus išsamiau, kai atsakinėsiu į pranešio klausimus. Tačiau toliau prieiga prie rinkos. Reglamento nuostatų šio klausimu nėra aktualios jungtiniai karalystė, nes mūsų uostai yra komerciniai. Ir taip pat nu, mums atrodo, kad devintasis straipsnis yra pernelyg griež, griežtas ir jisai e, neapima uostų, kurie teikia savo paslaugas ir kurie tai. Uh, kurie tai daro ne pagal įsipareigojimą taikyti viešasias, e, teikti viešasias paslaugas. Toliau privatus uostai, čia iš Junktinės karalystės perspektyvos. Uh, Mes norėtume, jog būtų pasvarstyta galimybė numatyti tam tikras išimtis. Ir iš esmės mes manome, kad būtų geriau, jei reglamentas būtų atsimtas, būtų gerai, jei mes tiesiog aptartume dabartinės problemas ir galvotume, kaip jas galima spręsti kitomis priemonėmis. Uh, Toliau priežiūra, mes turime savo konkurenciją prižiūrinčias įstaigas, jos puikiai veikia ir mes nelabai suprantame, kodėl reikėtų dabartinę sistemą keisti. Dėkoju. Dėkoju, Richardai. Pirmiausia, paklausiu pranešėjo, ar jis neturi klausimų, po to ir suteiksiu galimybę kitiems komiteto nariams užduoti klausimus. Pone Fleckenstein, ar turite klausimų ponui Birdui? Ne, dar ne. Ar kiti turėtų klausimų? Tai gali būti ir pastaba. Nebūtinai klausimas. Gali būti ir pastebėjimas. Gerai, trumpai pasakysiu. Manau, kad kalbant apie privačius uostus, mes turėtume daryti skirtumą apie ypač kalbant apie mokesčius, e, apie e, skirti tokius uostus, kuriuose e, tam tikrą vaidmenį vaidina ir valstybinės lėšos, viešojo sektoriaus lėšos ir įgrinai privačius oro uost, uostus, atsiprašau. Taip pat turime nepamiršti monopolio problemos, nes tai uostų naudotojams iš tiesų kelia pasipiktinimą ir visiškai nesvarbu, ar tai yra valstybės monopolis ar privatus monopolis. Taigi yra labai svarbu, kad atitinkamai atsižvelgtume į abu šiuos aspektus. Dėkoju, ponė Kun, Werneri, dėkoju, ponė pirmininkė, mane domintų, kaip e, Jungtinėje karalystėje yra organizuojamos e, laivo vedimo paslaugos. E, taip pat kaip yra laivai užpildomi kūru. Ir taip pat šiame kontekste norėčiau paklausti apie investicijas, viešojo sektoriaus investicijas, ar jos yra griežtai atribotos nuo privačių investicijų nes jeigu yra viešojo, viešosios ir privačios partnerystės oro uostas, e, atsiprašau, uostas, tai kaip tada e, skirstomas tas lėšas? Bradbourne, Philip. Uh, <clears throat> thanks, Brian. Ačiū, Brian, labai trump, paprastas klausimas. Ponas Berdas, man atrodo, užsiminė apie tai savo vienoje iš skaidrių. Būtent, ar teisingai manau, galbūt jūs irgi patvirtinsite tą informaciją, kad bet kuriuo atveju, nepriklausomai nuo pasiūlymų dėl šios direktyvos, Junktinės karalystės uostams vis tiek yra taikomos įprastinės ES konkurencijos nuostatos. Ačiū. Ar dar būtų norinčiųjų užduoti klausimą? Tai tuomet aš užduosiu klausimą. Mano klausimas, Richardai, yra susijęs su tuo, ką tu sakei apie privačius uostus. Ar Junktinės karalystės uostams kyla problemų dėl pasiūlymų, dėl finansinio skaidrumo ir atitinkamų sunkumų, vertinant jūs su konkurentai, žinant, kiek jūs e, imate už uosto paslaugas ir kiek ima kiti. Ir kitas mano klausimas, bet prieš tai dar įsipilsiu arbatos. rizikuosiu ir išgersiu kavos. Pamiršau savo arbatos. Savo arbatos atsinešti. Kągi, kitas dalykas. Jūs e, per paskutinės 30 sekundžių aiškiai pasakėte, jog jūsų manimų šis pasiūlymas turėtų būti atmestas bendrai. Uh, Gal galėtumėte plačiau pasaky, pakomentuoti, kodėl taip manote? Mes tai vadiname branduoliniu variantu. Ir kartais tą branduolinį variantą panaudoti yra gerai, bet tie rimti vaikinai sėdintys tenais reiškia, kad prieš tai dar reikia viską išbandyti, bandant atgaivinti to pasiūlymo gyvybę. Taigi, kodėl jūsų manimų apskritai jis yra atmestinas? Ačiū pirmininkė daug įvairiais dalykais. Įvairių dalykų girdėjau apie tai, bet brandolinis uostų karas pirmąjį kartą tokį išgirdau terminą, bet klausimas labai aktuolus. Taigi pirmiausia, iš eilės visi klausimai. Pranešėjo pastebėjimas. Ponas Fleckensteinas, mano manimu, čia teisinga padarė įvertinimą situacijos, kai uostai iš dalies yra privačiai ir viešai finansuojami. Jungtinėje karalystėje mūsų uostai yra finansuojami iš privačių lėšų. Ir yra labai nedaug viešų lėšų, valstybinių lėšų, kurios skiriamos labai konkretiems tikslams, ypatingai aplinkosauginiams tikslams, tam, kad būtų srautai perkeliami į uostus, į jūras, vandenis ir geležinkelius, ir, o ne kelius. Uh, Tačiau kasdienė veikla yra finansuojama iš privačių lėšų. Ir suprantu, kad tai yra esminis skirtumas, taip pat labai geras klausimas dėl monopolijų buvo užduotas, nes tiesa, jeigu turi monopolį, ar tai būtų privačios ar viešosios lėšos, vis tiek čia kyla tam tikrų problemų vartotojams. Ir tas žemėlapis, kurį aš parodžiau, man atrodo, aiškiai atspindėjo, kad Junktinėje karalystėje egzistuoja tokia struktūra, kur yra puikios sąlygos konkurencijai ir konkurencijos institucijos, kai atliko tą studiją prieš keletą metų, tą ir pripažino. Ir aišku, gali iškilti klausimų dėl pavienių monopolijų. Konkurencijos institucijos ir turi įspręsti tas problemas ir išanalizuos, jeigu prireiks atitinkamus nusiskundimus. Ponas Kūnė klausė apie laivo vedimo paslaugas uostuose. Mūsų tokios paslaugos yra patikėtos uostui, uosto darbuotojams arba savarankiškai dirbantiems e, pagal rangos sutarties samdomiems e, botsmanams. Taigi tokiu būdu yra tvarkomos tos paslaugos. Mūsų botsmanai yra sunerime dėl šio pasiūlymo ir įsivaizduoju, kad ne, ne jie vieni yra sunerime ta tema, man atrodo, iškyla gan dažnai pastaruoju metu. Tikiuosi, kad atsakiau į pono Plakensteino ir pono Kiūnė klausimą. Pono Bredburno klausimas. Taip, esate visiškai teisus, Junktinės karalystės uostai yra valdomi, jiems galioja bendros konkurencijos taisyklės ir viešų pirkimų taisyklės bendros ES valstybėms koncesijų sutartį, žinau, e, direktyvą, žinau, kad komitetas irgi tam skiria laiko, taip pat pradės galioti Junktinės karalystės uostams, kai koncesijų sutartys viršys minimalę ribą. Ir dėl to kyla mums problemų, nes potencialiai daug kas keisis uostams, ne tik Junktinėje karalystėje, bet ir bendrai. Ir ši direktyva dar nėra galutinai patvirtinta. Ir panašu, kad ji turės didelės įtakos. Ir mums atrodo, Žinau, kad dauguma kolegų kituose ES uostuose irgi tinkamai panalizuos, kokių padarinių tai atneš uostams prieš e, teikdami pasiūlymus dėl paslaugų reguliavimo, nes paslaugos irgi pateks į taikymos rytį, į koncesijų direktyvos taikymos rytį, kaip trečiame skirsnėje yra teigiama. Taigi čia yra daug tokių nepatogių klausimų. Pirmininkai, jūsų klausimai Galiausiai, e, pirmiausia, dėl skaidrumo. Aš manau, kad kalbant apie Junktinę karalystę, tai matyt yra ta reglamentos rytis, kur problemų kila mažiausiai. Gal tik tai kažkokie tai redakciniai klausimai ir panašiai, bet e, tie principai jau yra įtvirtinti ES teisinę per skaidrumo ataskaitų direktyvą ir žinoma čia irgi reikalinga laikytis nacionalinių tarptautinių standartų. Na ir jeigu kažkas yra daroma dėl valstybės pagalbos, valstybės subsidijų, galbūt galima numatyti atitinkamas nuostatas, kurios mums tikrai būtų labai priimtinos persvarstant dabartinį reglamento tekstą. Na ir galiausiai jūsų klausimas, tas branduolinis klausimas. Aš, mes iš tiesų pasisakome už visiškai naują reglamento tekstą. Nes čia yra problemų ir jeigu taip atvirai, konstruktyviai ir draugiškai bandytumėme tą tekstą aptarti ir mes turime tikrai tokios pozityvios e, patirties tokio darbo su komisijos kolegomis, tuomet aš manau, kad mes kartu galėtumėme surasti racionalų kelią ir išspręstumėme gausybę problemų kylančių uostams ir uostų direkcijoms, nes panašu, kad visi kalbame iš savo perspektyvos, iš savo atspirties taško. Ir čia yra labai konkretus pasiūlymas, kuris apriboja darbą, taip ESPO irgi įvertino šį teisės aktą. Taigi dėl to jis yra matyt branduolinio pobūdžio. Dėkoju. Dar kažką norite paklausti, tai labai trumpai, nes laiko turime nedaug. Taip, kalbėsiu labai trumpai, norėčiau užduoti vieną klausimą. Man atrodo, dėl to visi man pritars, galima kal kalbėti apie tai, e, kokius kriterijus galima įtraukti į tą kainų skaidrumą, tačiau e, aišku, turi išlikti kon konkurencija tarp uostų. E, turi ir toliau išlikti galimybę, teikiant patrauklius pasiūlymus, e, pakviesti atitinkamus e, operatorius dirbti atitinkamame uoste, nes kitaip praranda prasme šitie teisės aktai. Thank you. I don't know. Do you want to respond to that, Richard? Briefly? I, I just say I... Čia tai gal galėtumėte atsakyti. Taip, aš sutinku. Tai yra esminis dalykas. Uh, trečiasis reglamentos skyrius, jame būtent ir yra um, pažeidžiamos įprastinės priekybinės taisyklės ir santykiai. Dėkoju, dėkoju Richardui. Dabar vykstame į Veneciją. Paulo dėja negalėjo atvykti, taigi, kaip matote, jie atsiuntė dar gražesnį atstovą nei Paulo. Stefano. Stefano Renaldo iš Venecijos uosto direkcijos. Prašau, penkiams minutės žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš tikriausiai negalėsiu kalbėti taip išsamei apie atskirus aspektus, kaip e, prieš mane kalbėjęs e, kolega. Pabandysiu tiesiog paliesti kai kurias temas susijusias su šiuo reglamentu. Mes čia kalbame apie uostų paslaugas ir apie finansinį skaidrumą. E, norėčiau pasakyti, kad mes manome, kad šitų argumentų mes negalime nagrinėti, neišnagrinėję viso konteksto. E, kuriame vyksta e, visi pokyčiai. Tas kontekstas susiduria iš ekonominės pusės ir iš grinai teisinės pusės. Žvelgiant iš ekonominių pozicijų galima konstatuoti, kad e, uostų sistema ir e, tiek Europinė, tiek pasaulio jūrų uostų sistema susiduria su e, didžiuliais, dviem didžiuliais reiškiniais, tai yra didžiuliais stambus laivais ir E, taip pat koncesijos tarp laivų statyklų. Tokiu būdu e, bando laivų statyklos daugiau kapitalo e, uždirbti. Taip pat kai kurie jūrų uos, uostai e, bando e, turėti ryšius ir taip pat su vidaus vandenų uostais. Taigi tokie yra esminiai pokyčiai, kurie vyksta šioje srityje. Kalbant apie teisinius aspektus, negalima paneigti, kad šis teisės akto projektas atitinka tai, e, kas, apie ką buvo kalbama Romos sutartise. Ir tuomet Romos sutartys, sutartyje buvo kalbama apie bendryją. Mes manome, kad šis reglamento pasiūlymas dėl, dėl to yra svarbus, kad čia yra įvedamas bendros taisyklės, tarsi bendro žaidimo taisyklės, o to negalime išvengti, jeigu mes norime veikti bendrijos lygmenių. Na, o dabar pakalbėsiu apie šio reglamento prasme ir tikslą. E, pasitelksiu Italijos pavyzdį. E, situaciją matote atspindėta šioje lentelėje. Atskirose grafuose matose, e, matote jūrų uostų skyrių. Viršuje matote praštą jūrį imperi. čia šioje srityje uostai turi labai ribotas kompetencijas. Tai yra ta raudona spalva pažymėta grafa. Viskas, kas susiję su jūrų uostais, e, visa tai priklauso uosto kompetencijai, tačiau tos kompetencijos yra ribotos. Mes manome, kad šitas reglamentas, kuris yra siūlomas ir kuris greičiausiai bus patvirtintas, turėtų e, išplėsti šitas kompetencijų sritis, ypač kalbant apie uosto administracijos kompetenciją, kad e, būtų gerinama valdysena ir kad būtų užtikrintas geresnis konkurencingumas. Kalbant apie pačias paslaugas, e, buvo užduotas klausimas dėl paslaugų. Mes manome, kad reikėtų visas paslaugas įtraukti į tas bendrasias taisyklės, e, kad visos paslaugos būtų atliekamas pagal vidaus rinkos bendrasias taisyklės. Šioje srityje mes e, nenumatome jokių išimčių. Taip pat mes manome, kad yra labai teisinga, kad bendrijos lygmenių reikia siekti vienos apibriešties, kad mums reikia bendrų taisyklių, e, kurios būtų priderintos prie tam tikrų nacionalinių uostų poreikių. Taigi mes turėtume kalbėti apie tarptautinės e, bendrijos taisyklės ir nacionalinį tų taisyklių laikymasi. Tokiu atveju e, mums, pavyzdžiui, Italijoje padėtų e, tai gyvendinti tuos keturis ar penkis punktus, kurie čia buvo išvardinti. Jeigu mes norime E, nedaryti skirtumo tarp jūrų infrastruktūros ir uostų infrastruktūros. Šiuo metu pasiūlyme, komisijos pasiūlyme e, yra tam tikrų aspektų, kurių nematėme ankstesniuose teisės aktuose. Keleivi, į keleivius žiūrima kaip į krovinį. Aišku, čia su, tai suformuluota šiek tiek drastiškai, bet iš tiesų e, E, keleiviams turėtų būti taikomi atitinkami mokesčiai, kaip ir kroviniams. Ir svarbiausias dalykas čia būtų kainų ir tų mokesčių įmokų e, skaidrumas. Ir e, kitas svarbus aspektas, kaip tai būtų galima suderinti su konkurencingumu. Italijoje nėra tokio dalyko, kad kainos E, būtų nustatomas pagal kažkokias viršutinės kainų ribas. Dabar pakomentuosiu vieną aspektą ir manau, čia mano nuomonė nesiskirs nuo kitų kalbėtojų, tai yra šito stebėjimo institucijos vaidmuo. Tai yra svarbus dalykas, ypač kalbant apie tas bendras taisyklės, E, tam stebėjimo priežiūros, institu, tai stebėjimo priežiūros institucijai e, reikia tų bendrų taisyklių, kad ji galėtų veikti e, tarptautinių lygmenių su savo atitinkamais filialais valstybėse. Kaip jungtinė, jungtinėse valstijose yra federalinė jūrų komisija, Federal Maritime Commission, Taip ir čia mes norėtume siekti panašios politikos, kad būtų išlyginti tie skirtumai rinkoje. Dėkoju uždėmesi, dėkoju. Dabar ar yra klausimų? Pone Fleckenstein. Norėčiau užduoti vieną klausimą. Kai jūs kalbėjote apie priežiūros instituciją, Jūs pasakėte, kad ji turėtų būti ne nacionalinė institucija, bet turėtų būti tarptautinė priežiūros institucija, todėl norėčiau paklausti. Iki šiol buvo taip, kad šio reglamento įgyvendinimas įgyvendimas vyko valstybėse narėse, už tai buvo atsakingos valstybės narės, o priežiūrą vykdė komisija. Taigi, ką mums reikia dar kažkokios priežiūros institucijos šiam reglamentui? šiam klausimui spręsti. Kad mums reikia priežiūros institucijos kitose sritise, tai man yra aišku. Bet e, e, būtent šioje srityje man atrodo, kad nereikia tos priežiūros institucijos, nes yra Europos komisija, yra valstybės narės, dabar mes tarsi vėl sukursime dar vieną papildomą instituciją, kuri bus atsakinga už šio reglamento vykdymą. Pone Bradburn. Uh, Jei aš teisingai jūs supratau, jūs savo prezentacijoje kalbėjote apie reguliuojamą valdomą konkurenciją. Man nelabai aišku, ką jūs turėjote galvoje. Be to, iš jūsų skaidrių supratau, kad iš esmės jūs uh, norite, kad mes pradėtume reguliuoti, reglamentuoti konkurencijos procesą, bet man atrodo, kad konkurencija yra konkurencija ir nesvarbu, ar ta konkurencija vyksta tarp atskirų uostų ar įmonių, ar tai yra konkurencija tarp e, įvairių nacionalinių uostų. Ir konkurencija yra grindžiama rinkos veikimu, kaip žinia. Pone Maisner, dėkoju. Norėčiau užduoti du klausimus. Vienas, ponė Ronaldo, ar gali būti, kad jūs labai tenkina šis pasiūlymas, bent jau aš taip supratau, kad jūs nieko nekritikuojate. Mums tai yra svarbu žinoti, kaip atskirų uostų operatoriai vertina šį pasiūlymą ir kur jums iš nacionalinių pozicijų atrodo, kad yra tam tikrų problemų. Toliau kitas klausimas, kadangi jūs paminėjote tą priežiūros instituciją Europos lygmenių kaip Federal Maritime Commission JAV. Ar jums atrodo, kad priežiūros, šita priežiūros institucija turėtų apskritai e, vertinti jūros politiką, tai yra e, daryti kažką daugiau negu tik uostų priežiūrą. Aš pati esu kilusi iš Hamburgo apylinkių, tai man tai taip pat yra aktualu. Thank you. From Me, Steph. Dėkuoju, Stefano, aš taip pat turiu e, Jums klausimą ir aš nežinau, ar aš gerai su Jūsų supratau. E, ir mano klausimas yra susijęs su pono Brandbordo klausimu, bet aš nelabai supratau. Ar Jūs iš tikrųjų manote, kad šis pasiūlymas e, nepakankamai griežtas ir kaip Jums atrodo, ar krovinių tvarkymas, krovinių tvarkymo paslaugos turėtų būti taip pat uh, e, e, įtrauktos į šio reglamento taikymo sritį. Aš nelabai supratau, kaip me, galima turėti uostų te, uh, e, reglamentavimo teisės aktų paketą, jei neįtrauksime į jį esminių dalykų. Na, mes be abejo galime gal susitvarkyti tai čia Europos parlamente su vienu, gal poros streikų, bet čia iš tikrųjų kils didžiulis streikas, jei mes pasieksime taip, kaip sakote, ir krovinių E, tvarkymas ir yra vienas iš tų klausimų, kurį e, reikia atidžiai panagrinėti šiame kontekste. Panas Kucimas sakos. Taip, aš turiu kelis klausimas. Pirmiausia, aš norėčiau jūsų paklausti, kaip jums atrodo, ar šis reglamentas, ar, taip, aš suprantu, kad mane verčia. Ne? Taip. Ar jūs girdite dabar vertimą? Gerai, taigi mano pirmasis klausimas būtų toks. Viskas veikia gerai? Jūs mane girdite? Gerai, iš naujo pradedu. Kaip jums atrodo, šis, ir jūs iš tikrųjų manote, kad šis reglamentas tik tai uh, viską dar labiau sukomplikuos? Ką jūs manote apie tai? Ar šis reglamentas padidina ar sumažina administracinę naštą? Ir mano antras klausimas. Tikiuosi, kad dabar jūs galite girdėti vertimą iš graikų kalbos. Mano antras klausimas yra štai toks. Ar šis reglamentas jūsų nuomonė yra siūlomas tinkamu laiku, tai yra tuomet, kai Europos uostai yra pasirengę jau priimti e, itin didelius laivus ir ar e, uostai yra iš tikrųjų uh, pasiruošę tam, kad priimtų ir e, didesnius krovinių, didesnės krovinių apimtis. Taip, dabar suteiksime žodį atsakymams. Grazie delle domande, eh, cercherò di rispondere. Nel... Dėkoju, pabandysiu atsakyti į klausimus iš eilės, nors kai kas galbūt ir kartosis. Kalbant apie tą um, valdymo institucija, galbūt aš neaiškiai pasisakiau. Esmė būtų tokia, ir tuo bandysiu atsakyti į pono Fleckenstein užduotą klausimą. Kiekviena valstybė narė administruoja ir valdo E, visk, viską, kas yra susiję su e, užsakymais, su e, rinkos veikimu. Tačiau mes kalbame apie kažkokią vieningą struktūrą, nes iš tiesų kiekviena valstybė narė tam tikrą teisės aktą įgyvendina tarp, pagal savo interpretacijas. Dėl to gali kilti tam tikrų skirtumų. Pavyzdžiui, gali atsirasti skirtumų tarp pietų Europos ir šiaurės Europos, nes, pavyzdžiui, šiaurės Europos yra, e, valstybės yra labiau orientuotos į rinką, o, o pietų valstybės yra mažiau orientuotos. Todėl to paties reglamento taikymas ir įgyvendinimas skirtingo, dviese skirtingose valstybėse narėse gali būti skirtingas. Tarkim, jeigu iškiltų e, skirtumų įgyvendinant reglamentą tarp dviejų valstybių, kurios turi bendrą sieną, pavyzdžiui, e, tarkim, Italijos ir jos kaiminės valstybės, kuri visiškai kitaip administruotų savo uostus, e, tai tuomet pagal kurią valstybę būtų laikoma, kad teisingai įgyvendinamas tas reglamentas. Tai būtų sunkiai atsakomas klausimas, aš manau, kad reikia kažkokio europinio ligmens. Tai nebūtinai turėtų būti kažkoks papildomas biurokratinis aparatas. Tiesiog turėtų būti galimybė vykdyti bendrą priežiūrą, bendrą kontrolę, kad būtų užtikrintas bendrų taisyklių laikymasis, nes kitaip gali atsitikti taip, kad skirtingos valstybės skirtingai interpretuos reglamentą ir manau, kad čia šioje vietoje paprasto sprendimo nėra. Tikiuosi, kad e, tuo pačiu atsakiau ir į poną Bradburn klausimą dėl tos priežiūros institucijos ar valdymo institucijos. Toliau e, konkurencija rinkoje Aišku, tai yra ES institucijų prioritetas ir tai aišku taip pat susiję su ten e, tinklų politika. E, pagal ją bandoma atitinkamai vystyti ekonominę politiką. Tačiau jeigu mes pabandytume vykdyti tam tikrą priežiūrą ar kontrolę, e, kuri apimtų ne tik rinkos veikimą, tai tuomet būtų galima pasiekti kažkokių rezultatų, nes jūrų srityje yra atitinkamų kliūčių, kurios neleidžia e, kon, tinkamo konkurencingumo. Būna, pavyzdžiui, yra o, uostų, kurie yra arba per smulkus, kad dalyvautų toje konkurencinėje kovoje, kovoje arba dėl kitų priežasčių negali joje dalyvauti. Taigi tada lieka kažkokie uostai tarsi nuo šalyje, o tai manau nėra gerai. Toliau paskutinis klausimas, kurį pateikė pirmininkas. Manau, kad esminis principas yra tai, ar bus įvestos tos paslaugos ar ne manau, kad būtų labai svarbu, kad visos paslaugos būtų e, vykdomos pagal e, pagrindinio teisės akto principus. Tada nebūtų e, tokios situacijos, kad tam tikros paslaugos būtų įtrauktos, o tam tikros ne. tai nereiškia, kad šis reglamentas yra susijęs su tam tikrų e, papildomų krūvių, kuris teks administracinėje srityje. Iš tiesų, kalbant apie tą e, valdymo organą, valdymo instituciją, galima pasakyti, kad kai kuriuose uostuose e, tas būtent valdymo aspektas, administravimo aspektas yra geriau įgyvendinamas, kai kuriuose blogiau. Ir čia ponas Bert pateikė, pavyzdžiui, pavyzdį, kad Junktinėje karalystėje viskas puikiai veikia. E, tačiau kai kurie uostai gali pasakyti, kad mums nereikia tokio reglamento, nes pas mus ir viskas taip, ir taip puikiai veikia. O kitos valstybės narės gali pasakyti, kad mums reikia geresnio administravimo, mums reikia kažkokių vieningų procedūrų, kad būtų galima sukurti uh, geresnės sąlygas konkurencingumui ir kad būtų ne tik rinkos reglamentuojamas konkurencingumas. Dėkoju, ponė Ronaldo. Dabar keliausime į Rotterdamo uostą ir suteiksiu žodį ponui Viktor, Viktorui Šionemaikers. Jums suteikiamos penkios minutės. Short... Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau trumpai Jums pristatyti Rotterdamo uostą. Jums tikriausiai visiems yra žinoma, kad tai yra didžiausias Europos uostas. Mūsų apyvarta yra 442 milijonai tonų per metus ir tai reiškia, kad mes esame didžiausias e, uostas Europoje. Mes taip pat e, e, investuojame labai daug pinigų į uostą, bet tikrai esame svarbus veikėjas uostų sektoriuje visame pasaulyje ir prisidedami ne vien prie Niderlandų, bet ir prie visos e, Europos e, ekonomikos. Ir aš noriu pasakyti, kad šis pasiūlymas reglamentuoti e, uostų sektorių tikrai yra dar labai svarstytinas, labai reikia gerai pamastyti, ar jis yra reikalingas nes kištis į šį verslą, nesuvokiant iš tikrųjų, kaip jisai veikia, gali turėti lab, gali privesti prie tikrai baisių padarinių. Antra mano skaidrė, joje kalbama apie mūsų veiklą, mūsų uosto direkcijos veiklą. Mes be abejo rūpinamės aplinkosaugos klausimais. Nesuprantame, kad Rotterdamo uostas daro didelę įtaką aplinkai. Prieš dvi savaitės e, Talinė buvo kalbam apie tai, kad uostai yra augimo varikliai. Aš visiškai pritariu šiai nuostatai. Rotterdame mes e, e, pirmiausia užsiimam verslu ir mes norime prisidėti prie ekonomikos augimo ir nereikalaujame jokių e, pinigų iš valstybės. Reglamente kalbama apie vienodas e, konkurencinės sąlygas ir mes Rotterdamo uoste manome, kad e, kad svarbu būtų uh, at, e, Europos lygmenių atsisakyti e, valstybės kišimosi į uostų veiklą, nes jie, e, to, toks kišimasis iš tikrųjų iškraipo konkurencinę situaciją. Dar kelios bendros pastabos. Jei bus pritaikytas reglamente numatytas skaidrumo straipsnis, tuomet mes visi aiškiai pamatysime, kaip yra teikiama valstybės pagalba Europoje ir tuomet galbūt mums e, pasidarys aiškiau, e, kaip galima būtų kurti vienodas e, konkurencinės sąlygas visiems. Dabar atsakydamas pranešėjo klausimą, aš noriu pasakyti, kad tam, kad mes galėtume kurti vienodas konkurencinės sąlygas, tai reiškia, kad mes turime turėti ir vienodas, ar bent jau panašias teisinės sistemas. Uh, Europoje. Dar vienas dalykas, nereikia pamiršti, jog laivybos sektorius yra labai stiprus. Mes neseniai matėme, kaip uh, trys e, stambiausi laivų operatoriai suvienijo savo jėgas ir e, ką jie galėjo padaryti. Ir nepamirškime, jog laivų operatoriai gali da, uh, Uh, išplaukdyti savo laivus iš uosto. Laivai yra mobili transporto priemonė, o uostai yra fiksuoti. Todėl mes uh, turėtume daryti viską, kad pritrauktume laivų operatorius savo uostus. Be abejo, Rotterdamo uostas nori laikytis visų nuostatų numatytų sutartyse, tačiau mes nenorime, kad būtų taikoma uh, griežta reglamentuojantis sistema. Mūsų sektorius Niderlanduose yra labai gerai reglamentuojamas, pritaikant konkurencijos įstatymus ir be to mes turime ir konsultacijų su klientais procesą ir taip pat žinome, ką daryti tuo atveju, jei iškyla kokiu nors ginčiu. Todėl mums nereikia atskiros priežiūros institucijos. Mes pritarėme nuostatoms dėl laisvės teikti paslaugas, nes e, mes e, tikime konkurenciją ir mes norėtume e, dalyvauti konkurencijoje. Ir jei dėl kokios nors priežasties reikėtų atrinkti uostus, reikėtų tą atranką atlikti remintis labai aiškiomis skaidromis taisyklėmis. Dabar konkrečiau apie tai, kaip infrastruktūros mokesčiai yra renkami Rotterdamo uoste. Mes esame verslininkai uoste ir tai reiškia, kad mes palaikom nuolatinį kontaktą su savo klientais ir mes e, Rotterdamo uoste turime platformą, kur, kurioje mes, e, kurios rėmose mes galime reguliariai susitikti su savo klientais, uostų naudotojais ir aptarti e, uostų infrastruktūros mokesčius. Ir skaidrumą mes sveikiname, tačiau jūs suprantate, kad e, negalima reikalauti, kad būtų atskleidžiama visa, infras, e, visa informacija, nes kiekvienas rengia savo metinės ataskaitas ir ten yra patekima pakankamai informacijos. Ir jei kas nors e, turi kokiu nors problemų santykius su mumis, jie visuomet gali kreiptis į teismą ir teismas gali spręsti visus klausimus ir mes manome, kad tokia sistema puikiai veikia, o siūloma priežiūros institucija tik tai padidins biurokratiją ir paskatins e, nagrinėti teisme uh, teisės aktų smulkmenas. Aš nelabai įsivaizduoju, kad tai galėtų būti mums naudinga. Aš bijau, bijau kad e, kai kas nori panorėti piknaudžiauti šią sistemą tam, kad sustiprintų savo poziciją rinkoje. Uh, Ir manome, jog kuriant priežiūros instituciją ir dirbtinai e, reguliuojant konkurenciją, mes taip tik tai e, žengsime žingsnį į praeitį. Toliau mes be abejo norime laikyti sutarties nuostatų, tačiau mes nenorime, kaip yra išdėstyta mūsų parengtame dokumente, Nenorime, kad e, šis reglamentas surištų mums rankas. Uostai turi turėti e, galimybę reaguoti į tai, kas vyksta globalioje rinkoje. Ir mes manome, kad reikia e, palikti visas galimybės uostams pasirūpinti patiems savo ateitimi. Rotterdamo uostas tarnauja ne vien Europai, bet ir visam pasauliui. Ir todėl e, uostai turėtų būti stiprus ateityje. Ačiū. Galime kelioms minutėms viršyti kalbėjimui skirtą laiką, bet ne aštuoniom ir panašiai. Taigi atsižvelgite į tai, kai užduosite klausimus. Ponas Fleckenstein. Jeigu teisingai viską supratau, jūs neteigiate kad e, nereikalingos konsultacijos su vartotojais. Ar e, nereikalinga vieta, kur būtų centralizuotai renkami skundai. Taigi tos struktūros yra reikalingos, bet jūs sakote, kad ne, ne, nurodinėkite mums, kaip organizuoti savo darbą. Kitos struktūros reiškia, kad galbūt reiks kažką keisti, ar ne? Ir čia galiu Jums pritarti, yra labai svarbu šitą galimybę konsultuotis, turi būti kažkokia vieta, kur būtų galima teikti skundus, o, o dabar esminis klausimas yra viską taip suorganizuoti, kad tai nesugriautų esamų struktūrų, o mūsų uždavinys vėlgi būtų atitinkamai suformuluoti tam tikras nuostatas, nes nereikia greuti to, kas jau dabar puikiai egzistuoja. Pone Zerybi. Oui, merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Turiu keletą klausimų, kuriuos norėčiau iškelti tris patikslinimus. Pirmiausia, norėčiau paklausti, ar komisijos poveikio vertinimo studijoje yra teigiama, kiek suinteresuotas menų yra patenkinti tuo e, reformos siūlymu ir kiek ne. Antras klausimas. Darbuotojai, kurie dirba uostuose. Jūsų vertinimu rinkos liberalizavimas ir konkurencijos atvėrimas pagerintų jūrų saugumą ir darbuotojų saugą ir taip pat kaip, kaip apskritai uosto darbuotojai tai vertina, lotsmanai ir kiti darbuotojai, ir ar jų vertinimas yra tas toks pats, ar tai skiriasi priklausomai nuo to, kokį darbą jie uoste atlieka. Tai yra labai svarbu, kalbant apie tinkamą uosto veikimą. Na nu ir dar kalbant apie skaidrumą, kurie, jūs kalbėjote apie kainų konkurenciją kas priima sprendimus dėl, dėl tų kainų ir kaip yra susitariama. Ir taip pat dar kalbant apie skaidrumą, ar jūs pritarėte tam, kad būtų siekiama dar daugiau šioje srityje? Ir galiausiai reguliavimas. Ko, kuri reguliavimo institucija šiandieną galėtų uh, įtvirtinti procesą, ar tai būtų, galėtų būti nacionalinė institucija, ar tai turėtų būti europinė institucija, kuri institucija šiandien galėtų atsižvelgti į visų suinteresuotų šalių situaciją ir priimti tinkamas taisyklės. Ačiū, kas dar daugiau norinčių nėra, tuomet aš norėčiau užduoti klausimą, žiūrėkime tai, ką sakė ką tik kolega. Uh, koks Rotterdamo e, uosto, kokia pozicija dėl Lotsmano paslaugų, dėl e, kainų ir, ir kitų dalykų. Dėkoju. Pirmiausia, norėčiau pakomentuoti tai, ką jūs sakėte dėl konsultacijų proceso ir kaip įtraukti klientus. Aš manau, kad principas yra teisingas kalbėtis dėl to, kaip e, vyksta tas verslas, juk mes esame tik tai uosto direkcija ir klientų nuomonė mums yra labai svarbi, e, ta konsultacijų platforma yra reikalinga, tačiau nereikia čia visko reglamentuoti. Pats principas, mano manimu, jau yra pakankamas, nes visi skirtingai tai daro ir turi savų e, praktikų. Ir pas mus viskas vyksta labai sklandžiai konsultacijų prasme. Na ir dar viena papildoma pastaba. Taip pat yra nuostata, mes paktą pasirašėme tarp mūsų direkcija su uosto vartotojais ir tame pakte yra teigiama, kad jeigu nėra susitariama dėl tarifų, tuomet vyksta neutralus arbitražas. Ir visi laikos arbitražo išvadų. Taigi nėra jokių teisinių priemonių, tai yra kita priemonė, kuri puikiai veikia. Ir šalia to, aišku, dar yra įprastinės teismų sistemos, jeigu jos yra reikalingos. Ponas Curibi. Taip, tiesa, kyla klausimas, kodėl uostų reforma reikalinga, jeigu 70 procentų klientų patenkinti tuo, kas yra. Tai yra tikrai labai geras klausimas, bet gal nereiktų man užduoti tą klausimą, bet komisijai. ta problema, kuri mums yra labai rūpi, tai yra uostų finansavimas. Ir kaip finansuojami yra Europos uostai ir kaip jie tarpusavyje konkuruoja, kaip skatinama ta konkurencija, e, injekuojant vyriausybinės lėšas. Taip pat jūs kalbėjote apie paslaugas uostuose. Aišku, tai yra uosto direkcijos atsakomybė užtikrinti paslaugų saugumą ir kokybę. Ir tai reiškia, kad uosto direkcija turi įgaliojimų nustatyti, kas yra aukšta kokybė, kas yra prasta kokybė. Tai yra labai svarbu, bet aišku, standartai turi būti vienodi visiems, viskas turi būti skaidru ir viskas aiškiai apibriešta, kokie turėtų būti kokybės reikalavimai kalbant apie e, jūrų paslaugas, kurios yra teikiamos uostos, uostuose, nes priešingų atveju uosto direkcija negalės e, tvarkyti tos ryties taip, kad būtų laikomasi kokybės standartų ir saugos reikalavimų. Taigi galiausiai m, kokybė turi būti ta pati, čia skirtumai neįmanomi, nes licenziją išduoda uosto direkcija paslaugų teikėjui. Ir viskas. Ir labai svarbu, kad tame naujame pasiūlyme būtų kalbama ir apie tų paslaugų prieinamumą, nes rinkimasis yra labai pavojingas dalykas. Jeigu bus aptarnaujami paslaugos skirimas tik labai stambiems klientams, o smulkiems ne, tuomet tikėtina, kad kainos išauks mažiems ir vidutinio dydžio veikėjams. Kaip sukurti kainų nustatymo, skaitę kainų nustatymo sistemą. Kiek supratau, jūs kalbėjote apie kainų nustatymą privačiajame sektorija ir uostų mastu. Uostas pats ima mokestį, kuris yra nustatomas per konsultacijų procesą ir kai yra dėl to bendrai sutariama. Jeigu yra nusiskundimų, tuomet galima kreiptis į teismą arba konkurencijos institucijas. Uh, Ir aš manau, kad tai yra labai skaidrus būdas, kaip apibrėžiamos ir nustatomos kainos. Dabar kalbant apie finansavimą, aišku, dėl to irgi atsiranda kainų skirtumai įvairiuose Europos uostuose. Ir šis straipsnis, mano manimu, yra skaidrus būdas parodyti, kaip vyriausybinės lėšos yra naudojamos. Aš manau, tai yra pirmas žingsnis kuriant bendras ir vienodas sąlygas ir galiausiai turi būti aiškiai nustatyta, kas yra leidžiama pagal europinės taisyklės ir kas ne, kalbant bendrai apie uostų finansavimą. Aš manau, kad tai yra labai svarbu kiekvienam uostui, nes galiausiai būtent tokiu būdu gerės uostų sektoriaus kokybė Europoje. Ir tai yra pats svarbiausias dalykas, nes jeigu to tas nebus daroma, tuomet bus bandoma šį beitą pakoreguoti, pataisyti, bet mūsų vertinimu būtent skaidrumas ir skaidrumas Europos uostų finansavimo skaidrumas turi būti kuo galima didesnis. Čia yra svarbiausias dalykas. Ir kalbant apie reglamentą ir teisės aktus, tarptautinius ar nacionalinius, būtų uh, neįmanoma to padaryti tarptautiniu mastu, visko nustatyti tarptautiniu mastu, nacionaliniu lygmeniu viską pakanka padaryti ir čia irgi reikia labai atsargiai elgtis, kad nebūtų pakengta gerai veikiantiems uostams, kas jau panašu, kad ir yra daroma. Kalbant apie paslaugų teikėjus ir kaip mes e, tai vertiname, ponė pirmininkė, mūsų vertinimu rinka yra laisva, ypač E, kalbant apie laivybos e, vilkimo ir švartavimo paslaugus, paslaugas. Čia aišku irgi labai svarbus yra saugos klausimas. Bet bendrai kalbant, aš manau, tokios, taip, tokiu pačiu būdu tai turi būti apibrėžiama. Dabartinėme pasiūlyme gal per paprastai yra apibrėžiamos tos paslaugos, galbūt reikalinga dar trečia kategorija. Tokiu būdu išspręstumėme tas problemas. Ačiū. Dabar keliaujame šiek tiek daugiau į šiaurę, dar šiauriau nei Liverpoolis. Tai yra į Suomiją. Su, Suomijos uostų asociacijos pirmininkė Analina Makeli. Analina žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Very nice to be here today. Thank you for having labai džiaugiuosi, kad pakvietėte mane į šios klausimus, kad suteikėte man galimybę iškelti e, tam tikrus klausimus susijusius su o, uostų paslaugų e, paslaugomis. Man iš tiesų patiko e, tai, ką pasakė Rotterdamo atstovas, nes aš kalbėsiu iš mažų uostų pozicijos ir e, apžvelgsiu uostų e, pramonę, kurioje tikrai svarbus dalykas yra konkurencingumas tarp uostų ir pavyzdžiui yra Baltijos jūros e, uostų rinka ir taip pat vyksta konkurencija su ne ES oro uostais. 2015 metais, kai įsigalios atitinkama direktyva, E, atsiras naujų alternatyvų. Dabar apie patį reglamentą. Tikslas yra sukurti vidaus rinką ES. Tai yra teisingas tikslas. Uostų pramonė e, norėtų prisidėti prie to, kad būtų skatinamas augimas ir gerovė Europos Sąjungoje. E, Suomijoje mes bandome tiekti paslaugas ir turėti daugiau ir skaidrumo e, sąskaitose. Bet atsižvelgiant į reglamento pasiūlymą, visiems kyla klausimas, ar atitinkami straipsniai tikrai siekia to, ko mes norėtume siekti. Ar tai yra tik tai įsipareigojimai kažkokie, e, uosto administracijoms, ar uostai turėtų patys e, imtis iniciatyvos ir vystyti paslaugas. Tai yra e, geras klausimas, nors žinau, kad e, procesas dabar įsibėgėjęs. E, konkurencingumas yra esminis žodis, dėl jo rinka nuolat keičiasi, dėl to manau, kad šis reglamentas turėtų būti uh, pakankamai lankstus, todėl aš sakau, kad mažiau yra daugiau, nes dabartinėme pasiūlyme yra labai daug straipsnių, kurie yra labai išsamei suformuluoti, kur gilinamas į detalės ir ta pernelyg išsami formuluoti reiškia, kad pernelyg gilinamas į procedūras. Ir e, tai sukurs papildomą administracinę naštą, ypač mažiems oro uostams. E, atsiprašau, uostams. Taigi e, tiek apie šį reglamentą. E, toliau reglamento taikymo sritis. Manau, ten tinklai yra teisingas pasirinkimas. Mes manome, kad iš e, taikymo srities reiktų išbraukti. dugno gilinimą nes tai yra atliekama tik ypat, tam tikriems oro uosto klientams. Toliau dėl laivo vedimo paslaugų. E, Suomijoje mes norėtume, kad laivo vedimo paslaugos e, būtų taikomos plačiau negu dabar. Todėl mes norėtume, kad šios paslaugos būtų įtrauktos į reglamento taikymo sritį, tačiau kadangi saugumo E, klausimai yra labai svarbus. Norėčiau, kad mes kalbėtume apie tam tikras sąlygas. E, pavyzdžiui, šeštame straipsnėje, pagal e, kurias būtų galima apriboti uostų operatorių veiklą saugumo tikslais ir tai galėtų būti siema su laivo vedimo paslaugomis dėl vidaus operatoriaus Suomijoje. E, mūsų uostai dažniausiai yra maži ir mūsų ta priežiūros institucija ar valdymo institucija dažnai e, yra vidaus institucija ir mes neturime tokio dydžio struktūros, kokia e, minima čia šiame pasiūlyme. Dabar norėčiau šiek tiek pakalbėti apie Suomiją užsienio prekyba e, Suomijai. Mūsų 90 procentų e, krovinių yra išvežama jūrų keliais. Pagrindinė šalis, į kurią mes vežame savo krovinius, e, pagrindinė šalis yra Europos valstybės. Iš tiesų, Suomija tam tikra prasme yra sala, nes tai yra valstybė, kurioje yra siauri eismo srautai ir yra keletas stambių tarptautinių bendrovių, pervežimo bendrovių, pavyzdžiui, e, miškų ir e, metalo pramonėje bei popieriaus pramonėje, bet šiaip turime labai daug mažų įmonių ir visos įmonės turi savo filialus visoje šalyje, e, tiek šiaurėje, tiek pietuose, todėl visur e, pagal, palei visą ilgą Suomijos pakrantę yra daug uostų ir taip pat Suomijoje dar yra ir vidaus e, uostų. Ką tai reiškia, kalbant apie uostų pramonę? Tai reiškia, kad mes turime uostų strukt, tokią uostų struktūrą, kai yra 52 uostai. Jie yra pakankamai maži. E, turime 3 tenti e, uostus. Tie visi e, uostai tarpusavėje konkuruoja ir ta uh, E, konkurencija yra rimta. Ten ty jūrų uostai perveža apie 90 procentų krovinių ir beveik visus keleivius, o tai yra 18 milijonų keleivių per metus. Suomijai būdinga tai, kad, e, Suomi, kad paprastai vienas uostas turi vieną arba du stambius klientus. Taigi yra, e, pavyzdžiui, tokių uostų, kur netoli jų yra fabrikai kažkokie įsikūrę ir, ir dažniausiai būtent to, to vieno fabriko e, produkcija sudaro apie 80 ar 90 to uosto pervežamų krovinių. Tai yra tokia Suomijai būdinga situacija. Dabar norėčiau parodyti e, tokią skaidrę, kurioje kalbama apie tai, kad Suomijoje rinka yra pasiskiršiusi. E, toliau dabar skaidrė, kuri atspindi mažų uostų situaciją. Norėčiau tiesiog pasakyti, kad uostai yra. Uostai veikia labai skirtingai ir, pavyzdžiui, kai kada net ir tie maži uostai gali būti labai veiksmingi ir labai efektyviai veikti. Ir galiausiai Suomijos uostai e, kitais metais taps ribotomis bendrovėmis, ribotos atsakomybės bendrovėmis. E, tai reiškia, kad mes prisėmėme savo atsakomybę, mes bendraujame su klientais, e, nuolat susitinkame su jais, tai mums nereikia kažkokios priežiūros institucijos, e, nes e, Suomijoje ir taip egzistuoja konkurencijos tarnyba. Ar jūs galėtumėte jau baigti? Mes gerai žinome, gerai pažįstame Suomiją. Aš netgi pats lankiausi kai kuriuose Suomijos uostuose. Aš tiesiog bandau laikytis laiko limito, nes E, mes turime ribotą laiką, kurį, kurią galime naudoti šią salę. E, norėčiau pasveikinti 20 lankytojų e, grupę. Jūs kaip tik negirdėjote, kaip ponas Benaldo pristatė Venecijos uostą kad čia tarsi pono Paulo Kosto kavalerija. Pone Fleckenstein, ne, pone Meissner. Pone Mekler, jūs paminėjote, kad yra per daug administracinės našto šiame pasiūlyme ir jūs pasakėte, kad yra labai daug gilinamas į detalės. Tačiau norėčiau paklausti, kokių detalių jūs norėtumėte atsisakyti, ką norėtumėte, kad išbrauktume iš šio pasiūlymo. Ar dar yra klausimų? E, ponas Kun, dėkoju Brainai. E, paskaičiavimo direktyvos, jos turėtų būti vienodai taikomos visoje Europos Sąjungoje. Tai yra turi būti e, nustatyta, kokie yra pastovus kaštai, kokie yra kintami kaštai. E, tai turėtų būti taikoma visoms laivų statykloms. E, Tai reiškia, kad tarsi visų kaštai turėtų būti daugmaž vienodi. Kaip Suomijoje sprendžiama šita problema? Ponas Saryvi. Merci, monsieur le président. Ačiū, ponė Pirinkė, labai trumpai jūs kalbėjote, ponė, apie tai, kad at, Tik iš, šim, iš 1100 e, Europos veikiančių uostų tik 328 įeina į TNT tinklus. E, ir aš norėčiau paklausti, tarp šių 328 uostų yra tokių uostų, kurie priima kas, e, kas dieną tik keli, kelis de, dešimčius laivų, yra tokių, kurie priima kur kas daugiau. Uh, Kaip Jums atrodo, ar galima taikyti vienodą reglamentą uostams, kurie yra labai skirtingi? Taigi aš tiesiog kvesionuoju, ar šis reglamentas atsižvelgia į uostų įvairovę. Taigi iš esmės Jūsų patiktas klausimas toks pat kaip kolegos buvo klausimas, ar ne? Ir mano klausimas Jums. Kiek iš Jūsų uostų gauna valstybės subsidijas? Galbūt niekas negauna Ar galėtume dabar atsakyti Jums patiktus klausimus? Ačiū, pirmininkė. Aš kalbėsiu suomiškai. Tuota, äh, Rova Messner, äh, hallinnollisesta taakasta yksi esimerkki. Pane Matsler, administracinė našta. Galiu pateikti Jums vieną pavyzdį 14 straipsnis. Ten labai detaliai yra apibrieštos įvairios procedūros. Man atrodo, kad, kad mes gal turėtume pagalvoti, kaip galima būtų tas pačias procedūras patobulinti, nes tai, kaip tas straipsnis yra sformuluota, yra pamirštama, kam, kam jis yra skirtas. Aš nežinau, ar mums reikia iš tikrųjų taip detaliai aprašyti e, visus procesus. Pavyzdžiui, yra labai detaliai paaiškinta, kaip turėtų e, e, būti rengiami uostų naudotojų komiteto posėdžiai. Galiu Jūs patikinti, kad mes gebame patys spręsti, kaip mums reikėtų rinkti tokius tokių komitetų darbą. Tai yra buvo tiesiog vienas pavyzdys to, kai bandoma per nedik detaliai viską reglamentuoti. Jeigu aš gerai supratau antrą klausimą, Antras klausimas buvo susijęs su mokesčių nustatymu. Suomijoje visa informacija apie mokesčius yra skelbiama e, tinklalapyje, taigi užtikrintas visiškas skaidrumas. Bet tam tikrais atvejais mes be abejo keičiame mokesčius, juos koreguojame, atsižvelgdami į tai, kiek laiko jau dirbame su vienu ar kitu klientu. Uostų dydis. Taip mes turime tris pagrindinius uostus ir šešiolika kitų uostų. Visi kiti uostai yra pakankamai maži. Ir aš manau, ir aš matau iš mūsų patirties, kad uostai, kurie vykdo komercinę veiklą ir veikia komerciniais pagrindais, gali veikti labai sėkmingai. Ir paskutinės klausimas – valstybės pagalba. Tie uostai, kurie yra savivaldybių žinioje – juose šiek tiek skaidrumo gal ir trūksta. Bet, e, kaip minėjau, nemažai uostų ketina netrukus tapti e, ribotos atsakomybės bendrovėmis ir tuomet bus užtikrintas visiškas skaidrumas. Ir bus taikomas labai griežtos taisyklės, nes tuomet jau uostai bus griežtai e, traktuojami kaip komerciniai uostai. Nachbar Suomija yra kaiminė Rusijos federacijos, tiesioginė kaiminė. Suprantate, ką aš klausiu? Sankt Peterburgas ir didysis uostas Usluga, kuris padaro 25 tonų e, apyvartą, milijonų tonų apyvartą. Taigi kaip jūs vertinate konkurencingumo situaciją, nes tarsi esame labai pavyzdingi Europos Sąjungoje? O tas uostas juk veikia pagal e, visiškai kitą sistemą, nepriklausomai nuo to, ar yra sniego ar ne. Nepamirškime dar ir, ir ledlaužių, nes Rusija Rusijai nepatinka, kai jos vandenyse naudojami yra ne jos teritorijoje registruoti e, ledlaužiai. Ar galėtumėt sureaguoti dabar šios klausimus? Dėkoju. Uostas e, Usluga iš tikrųjų vystėsi pastaruoju metu labai sparčiai. Ir jo o, krovos e, geba yra tokia kaip visų Suomijos uostų e, pajėgumai. Bet iš esmės uh, uh, to uosto veiklos apimtis pastaruoju metu padidėjo tik 7 procentais ir tai nelabai tokojo situaciją Suomijoje. Dabar klausimas apie Rusiją. Aš nemanau, kad kad Ledlaužius galima naudoti Europoje labai plačiai, todėl aš nemanau, kad reikėtų čia rūpintis šiuo klausimu. Dėkoju ir mūsų paskutinės klausimas yra Jean-Claude Terrier, Marcelio uosto generalinės direktorius, taigi mes nuo ledlaužių dabar e, periname prie šiltų viduržmė jūros vandenų. Dėkuoju, ponė pirmininkė, e, gerbėmėjai e, ponai ir ponios. Aš kalbu kaip Marselio uosto direkcijos e, vadovas, bet aš taip pat esu ir Prancūzijos uostų asociacijos federacijos vadovas. Ir jūs tą pamatysite iš mano skaidrių. Pirmiausia, pirmiausia, aš pakomentuosiu šį pasiūlymą. Po to aš pasidžiaugsiu tuo, kad uh, komisija nori įdėkti didesnį skaidrumą ir po to mes kalbėsime apie procedūrų ir taisyklių derinimą ir taip pat mes džiaugiamės, kad norima yra užtikrinti ir uostų direkcijų autonomiją. Komisija pasirinko siekti savo tikslų reglamentų, jau trečią kartą taip yra daroma. Taigi aš džiaugiuosi, kad komisija elgėsi nuosekliai ir atkakliai. nors galima buvo pasirinkti kitus dokumentus, kurie buvo geriau leistų mums išvelgti į uostų Europoje įvairovę. Mums atrodo, kad čia, čia mes susiturime su dideliais prieštaravimas. Aš iš karto noriu pa, pa, pasidžiaugti tuo, kad a, tuo, kad bandoma yra spręsti dabartinės problemas, nes mes jau uostas pastaruoju metu labai brangiai sumokėjo už kai kurios e, e, ginčius ir uostų paslaugų reglamentas e, dėja nebus taikomas pagrindinėms uostų paslaugoms. Uostų valdymo įstaigos bandoma apriboti jų veiklą, surišti joms rankas ir trečia Mes manome, kad bus pažeistas subsidiarumo principas, nes manome, kad šis reglamentas nesižvelgia į uostų įvairovę. Štai tokie yra, tokie yra mūsų pamastymai dėl šio reglamento. Ir aš manau, kad da, da, mums reikėtų taikyti kur kas. Da, kitokį požiūrį, labiau teigiamą požiūrį. Ir manau, kad galima būtų šį reglamentą iš esmės patobulinti. Ir ponia, Pringė, ponia Prinešė, aš norėčiau dabar išsame pakomentuoti tuos klausimus, kuriuos jūs mus uždumėt. Taigi yra šio reglamento taikymo sritis, mes manome, kad dugno gilinimo darbus nereikia traukti iš šio dokumento taikymo sritį, kadangi dugno gilinimas nėra paslauga teikiama laivų operatoriams, tai yra uostų e, techninės priežiūros dalies devintas straipsnis. Mes manome, kad jis yra pernelik sudėtingas. Be to mes matome, kad e, bandoma bus kontroliuoti tas įstaigas, kurios prižiūri, kaip teikiamas paslaugas pagal vieš, e, viešą įsipareigojimą teikti paslaugas. Uh, ir kitas įstaigas. Ir mes manome, kad čia numatytos nuostatos yra pernelik griežtos ir jos visiškai netitinka tikrovės. Galima teikti visuotinės svarbos paslaugą kitais pagrindais visiškai nebūtina nustatyti tokią griežtą hierarchiją. Toliau skaidrumas, e, e, skaidrumo reikalavimai ir komersinės veiklos laisvė. Marselio uostas be abejo laikosi skaidrumo direktyvus ir mes nelabai suprantame, kam mums reikia atskiro reglamento, e, kuris nustatytų skaidrumą uostuose. Be to, čia kalbama apie tai, kad norime išsiaiškinti, kokie paslaugų tiekėjai gauna valstybės pagalbą. Taip mes veikiame atviroje, laisvoje rinkoje ir mes nelabai suprantame, kam e, reikia teikti dar išsamesnę informaciją apie mūsų kaštus ir e, įkainius taikomus e, klientams, kai ir taip jau egzistuoja konsultacijų procesas, kuriuo metu yra daug kas aptariama ir mokesčių nustatymo politika be abejo gali būti svarbi, bet tik tuomet, kai jie susijusi yra su makroekonominiais dalykais. De Ir aš nemanau, kad reikia teikti dar išsamesnę informaciją. Toliau privatus uostai, jų nerei, jų nerei, joms nereikia taikyti, nereikia taikyti išimties, iš esmės reikia daryti skirtumą tarp o, didelių, o, tarp didelių ir, ir smulkesnių uostų. Tai galėtų būti svarbu. Ir paskutinis dalykas tai yra priežiūros institucija. Prancūzijoje mes turime e, savo sistemą, mes turime da, e, konkurencijos priežiūros tarnybas, taip pat turime ir a, e, a, audito rūmus, kurie da, tikrina visas ataskaitas ir prižiūri, kaip yra ta, naudojamos. A, Um, valstybės lėšos, turime ir teismų sistemą. Ir ši sistema veikia puikiai ir mes nesuprantame, kam reikėtų e, kurti dar vieną administracinį lygmenį. Ir baigdamas, aš beje sugebėjau sutilpti vieną minutę, ponė pirmininkė. Ką galėtų komisija nuveikti? Komisija galėtų padėti uostams geriau prisitaikyti prie nau, naujovių. Pavyzdžiui, tai gali būti energetinės naujovės. Šis klausimas yra aktuolus mūsų uostui. Be to, komisija galėtų supaprastinti procedūras, kurios šiuo metu yra, yra taikomas tam, kad būtų patobrinta uostų veikla. Ir, ir uh, Ir taip pat klausimas su žemės e, planavimu uoste. Čia štai kur komisija galėtų imtis veiklos. Norėčiau užduoti trumpą klausimą dėl mokesčių. Jūs pats paminėjote šį aspektą. Ar galėtumėte paaiškinti, kaip jūs atskiriate tai, ką e, reikia skelbti, o ką ne. Gal, galbūt aš neteisingai supratau, ką jūs sakėte. Pone Vils, dėkoju. Pone Terje, ar jūs manote, kad reikalingas šitas reglamentas? Nes e, Poncijus e, studijoje, studija rodo, kad 80 procentų yra patenkinti dabar veikiama rinka ir E, dauguma uostų pasakė, kad jie žiūri su baime į laivų statyklų susijungimus. E, Pone Komutsakos. Pone pirmininkė. Kažką netaip čia supratau tikriausiai. Ar jūs manote, kad trečias komisijos bandymas pateikti reglamentą yra nesuprantamas? Aš Nežinau, ar jums visiškai netinka šis reglamentas, ar jums reikia kitokio teisės akto, pavyzdžiui, direktyvos. E, ar, jums, e, ar jūs norėtumėte, kad komisija iš vis atsisakytų paslaugų, va, tokių paslaugų? E, Aš norėčiau, pono Terė, paklausti apie įvairias uosto paslaugas. Kurias paslaugas turėtų kurios paslaugos turėjo būti reglamentuojamos reglamente ir kurios yra infrastruktūros palaikymo. Čia turėjome ir švartavimosi, ir laivo vedimo paslaugas, ir kitas. Ar jūs darote skirtumą tarptų paslaugų? Kaip jau sakiau, jūrų saugumas čia yra labai svarbus, svarbiausias aspektas ir uh, Čia egzistuoja įvairių sistemų, kooperatyvai ir panašiai, ir tai tam reikaling, reikalingos dėlės investicijos. Ir ar pilot, lotsmano paslaugos jūsų manimų neturėtų būti įtraukiamos į reglamento taikymo sritį? Ir taip pat, koks būtų ES vaidmuo čia, įmanomas siekiant pagerinti uostų paslaugų kokybės kokybę. Panašu, kad ar komisija pakankamai atsižvelgia į tuos aspektus savo pasiūlyme. Ačiū, daugiau niekas nenori užduoti klausimų, ponui Terie. Prašau, žodis jums. Aš norėčiau atsakyti, nežinau, ar visiškai supratau, ką norėjo pasakyti pranešėjas dėl mokesčių, ką jis norėjo, kad aš jam paaiškinčiau dėl tų mokesčių. Knutai, ar galite dar kartą užduoti tą klausimą. Ar prisimnate, apie ką jis buvo? Pone pirmininkė, ar galite man priminti, kur aš esu? Tiesiog norėjau paklausti, dėl, kalbant apie skaidrumą kainodaroje, kur yra, kur jūs skiriate, kur brėžiate tą skiriamąją liniją tarp to, kas yra skaidru, o kas yra mūsų kaip uosto privatus interesai ir to nereikia skelbti. O net ir jie, kaip ir sakiau, aš manau, kad mums sudėtingiausia visiškai atskleisti kaštų ir kainos e, mokesčių nustatymo sistemą savo klientams. Yra tam tikrų elementų, susijusių su viešosiomis institucijomis, viešosiomis lėš, lėšomis. Ir mes teikdami paslaugą suprantame, kad yra komercinių pasla, paslapčių ir mes negalime visko atskleisti visiems savo klientams. Pateikti šiokias tokias konsultacijas apie kainų nustatymo politiką yra viena, o kita yra atskleisti pačias kainas ir, ir tarifus. Kitas mano klausim, kitas klausimas. Tiesa, kad skaidrumo ir koncesijų direktyvos, tai yra tos priemonės, kurios buvo pasirinktos ir reglamentas mūsų manimo visiškai nebūtinas, užtenka tų direktyvų. Ir kaip jau sakiau, buvo tų bandymų ir anksčiau, čia jau trečiasis toks E, bandymas iš komisijos pusės. Taigi aš manau, kad reglamentas kaip o priemonė yra tam tikras susaistimas, ribojantis veiksmų laisvę teisinis dokumentas. Ir kažin, ar čia rasime pakankamai pranašumų, jeigu toliau nesisakysime to, ke to kelio, reglamento kelio. Na ir mes visi norime e, pozityvios dinamikos, norime tobulinti tą reguliavimą e, šioje srityje, tačiau e, mes manome, kad jeigu bus pasirinkta tas reglamentas, jis turi būti geriau suderintas nei kad dabartinis reglamento tekstas. Dėl dugno gilinimo paslaugų aš daugiau nieko gal ne, ne, neminėsiu, dėl lotsmano paslaugų. Uh, E, mes pritarėme, kad, būtų, kad tos paskos būtų trauktos į taikymo sritį, nes čia yra saugumo reikalai ir panašiai. Ir tam tikros paslaugos, priklausomai nuo rinkos dydžio, vienus operatorius užgneužia, kiti iš, išgyvena. Taigi reikia tam tikrų garantijų, nustatant e, konkrečiai e, įkainius ir panašiai. O laiko vilkimo pas, paslaugos. Čia vėlgi turi būti nustatomos e, tam tikros sąlygos, kai į, į uostą priimamas didelis tanklaivis, jo įvedimo į uostą ir išvedimo laikas ir panašus dalykai. Ir kiek tų vilkikų gali dirbti, esant sudėtingoms meteorologinėms sąlygoms. Taip pat Aš manau, kad šis reglamentas tiesiog tik tai vertina situaciją iš operatorių perspektyvos, uosto operatorių pers perspektyvos ir neatsižvelgia į kitus aspektus. Ir koncesijų, pavyzdžiui, direktyvoje jau yra atskleidžiamos visiškai kitokios perspektyvos. Ir Marselio uostas pastarosius penkerius metus susidūrė su naftos stygiaus problema, dėl to, kad perdirimo, naftos perdirimo paslaugos nebuvo pakankamos ir panašiai. Taigi į tuos klausimus irgi reikia atsižvelgti bendrai nustatant e, tokią atmosferą visoje Europoje. Thank you very much, Mr. Terrier. Now it's... Dėkoju. O Dabar suteiksime žodį komisijai penkioms minutėms. Kur jūs esat? Penkios minutės jums suteikiamos. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir aš taip pat norėčiau padėkoti ir uostų atstovams, kurie pristatė savo nuomonę šią popietę. Aš net ir neketinsiu atsakyti visus patiktus klausimus, tiesiog sugrupuosiu visas išsakytas pastabas į kelias grupės. Komisija de, e, rengia įvairius, parengė, parengus yra kelias pasiūlymus e, nuo 2097 metų, paskutinis pasiūlymas buvo pateiktas 2011 metais ir aš manau, kad mūsų negalima uh, apkaltinti tuo, kad mes nesurengėme pakankamai konsultacijų dėl šio pasiūlymų. Jūs e, klausite, kam reikalingas šis reglamentas, jūs net minėjote, kad e, net 70 procentų, tačiau kai kuriuose sritėse e, naudotojų pasitenkinimas nesiekia net 50 procentų, bet to pagal kai kuriuos kitus tyrimus 30 procentų visų uostų infrastruktūros netitinka pasaulinio standarto. Be to, yra ir tokių uostų Europoje, kurie tikrai labai menkai yra kotiruojami pasaulyje. Taigi, mūsų tikslas yra užtikrinti, kad visi mūsų uostai dirba kuo geriausiai. Mes nenorime tiesiog pasitenkinti vidutiniais rodikliais. Aš manau, kad apibrėžimas, kad šis, tai yra pasakymas, kad šis reglamentas suriš jums rankas, e, tikrai yra netinkamas. Jūs čia esat e, parlamento nariai, jūs žinote, kaip atrodo aviacijos reglamentas, kaip atrodo geležinkelio reglamentas, kaip atrodo kelių transporto reglamentas. Jūs žinote, kaip atrodo laivybos reglamentas. Ir tenais. Uh, yra išdėstyti ilgiausi e, taikomų teisės aktų e, sąrašai. Ir aš manau, kad reglamentas, kuris tiesiog nori įdėkti pagrindinius sutartyje numatytus principus, tai yra teisė teikti paslaugas, e, laisvė teikti paslaugas ir, te, ir teisė į skaidrumą, negalima pasi, apibrėžti šio reglamento kaip dokumentą, kuris suriš jums rankas. Organizacinė uosto struktūra gali suvadinti svarbų vaidmenį ir aš pateiksiu Jums pavyzdį. Galiu pateikti Jums kelis pavyzdžius. Jūs kalbėjote apie valstybės pagalbą, apie skaidrumą, apie uostų raidą, plėtrą ir aš džiaugiuosi, kad Jūs visi iš esmės išsakėte panašią poziciją. Bet to Jūs kalbėjote ir apie tai, ar e, e, reikia įtraukti kai kurias paslaugas į taikymas rytį ar ne, pavyzdžiui, laivo vedimo e, paslaugos. Jūs kalbėjote, kad šios paslaugos turėtų būti teikiamos saugiai ir ne, nedis, ne, nieko nediskriminuojant. Taip mes ir padarėme. Ir mes su jumis konsultavomės. Mes darėme viską, kad, kad būtų atsižvelgta jūsų nuomonė. Mes, mes beje, tikrai nenorime, kad būtų taikomi mažesni saugos ir saugumo standartai, kad būtų sukiltų kokia nors grėsmė saugumui. Toliau skaidrumas. Jūs manote, kad nėra jokio pareigojimo teikti pranešimus. Jūs matote, kad, kad visi, visus duomenės rinks tos institucijos, kurios yra galiotos, tai rinkti. Jūs matote, kad nekūriamos yra naujos struktūros, Ir čia aš visiškai pritariu e, e, pranešėjai, ponui Fleckensteinui. Jei jūs tiesiog norite da, e, išlieti savo širdį čia, tai gerai, puiku. Jums netinka šis, šis reglamentas nes jums puikiai sekasi, bet pažiūrėkite, yra Europoje net 40, Europoje net 40 procentų uostų dirba gan sunkiai, dirba žemiau uh, nustatytų rodiklių, tai jų paklauskite, ką jie mano apie šį reglamentą. Ponios ir ponai, šioje pačioje salėje mes dėrėjomės dėl transeuropinių transporto tinklų. 30 metų mes dirbome ir kūrėme šios transeuropinius transporto tinklus, kurie yra pagristi skaidrumu, makroekonominiu saugu, sažiningumu, saugo, saugumu. Ir tai yra pagrindiniai principai, kurie mums rūpėjo. Dabar jūs galite pasakyti, kad jums šie principai jums nėra reikalingi, o mes norime, kad jūs tiesiog padėtumėt mums ir toliau taikyti tuos principus, kuriuos mes kūrėme 30 metų, kad ir toliau jie būtų taikomi uostuose, tam, kad uostai būtų saugesni, veiksmingesni ir kad galėtų geriau prisidėti prie ekonominio augimo Europoje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Dėkoju dabar apibendinančios pastabos. Pirmiausia pranešėjas, po to pirmininkas, ponė Flakenstein. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems, kurie dalyvavo šiuose klausimuose ir kurie padėjo mums pateikdami savo poziciją, savo paaiškinimus. Nekomentuosiu visko, kas buvo pasakyta, nemanau, kad tai būtų mano užduotis. Šiandien mes supratome, kad yra skirtingos nuomonės, kiek įtraukti privačius uostus į šį reglamentą, ar kaip tik visai nereikia liesti privačių uostų uostų. Taip pat girdėjome, kad reikia būti labai atsargiems, e, kalbant apie mokesčius, e, kad suvoktume, kas dar yra skaidru, o kas jau kenkia kiekvieno uosto ekonominėms galimybėms. Norėčiau pasakyti vieną komentarą. E, Deleguoti į teisės aktai šiame kontekste E, turėtų būti labai limituoti, sumažinti iki įmanomo minimumo. E, taip pat šiandien nebuvo paliestas dar vienas svarbus klausimas, nes uosto atstovams gal tai nebuvo čia e, svarbu šių uosto atstovams, tai yra uostų autonomijos stiprinimas. Man atrodo, kad reglamentas būtent to ir siekia Ir, ir yra tokių valstybių narių, kur uostų mokesčiai nustatomi valstybės, o ne pačių uostų. Tai manau, kad tai pakeistų situaciją. Kalbant apie prieigą e, prie rinkos, e, e, dugno gilinimo paslaugos šiandien turėtų priklausyti, nes jos nėra tiesiogiai susiję su laivais. E, toliau klausimas dėl lotsmanų, dėl saugumo klausimo. E, E, tam taip pat pritarčiau, tačiau tai nereiškia, kad e, šiuo atveju reiktų atsisakyti skaidrumo. Prieiga prie rinkos yra e, visiškai kitas dalykas. Taip pat gerai, kad mes nekalbame apie krovinių ir keleivių pervežimą, nors du kandoma į šį klausimą įtraukti. Žinau, kad e, laivų statyklų atstovai šiek tiek kitaip vertina šį dalyką, bet jų šiandien nėra. Toliau dar vienas svarbus dalykas konkuruojančiųjų skaičiaus mažinimas. Jis negali būti e, da, tas reguliavimas nebūtų galima, jo negalima atlikti pagal kažkokius bendrus standartus. Reikia atsižvelgti truputį į esamą situaciją. Pavyzdžiui, mažame uoste negali konkuruoti du operatoriai. Toliau dėl naudotojų teisę konsultuotis ir tai, apie tai, ką komisija pavadino priežiūros institucija, mes daug girdėjome komentarų šią temą. E, galbūt mes kai kuriuose vietose turėsime patikslinti, tiksliau suformuluoti tekstą, bet aišku, aiški yra pirm, pirminė e, jūsų pozicija, čia yra kalbama apie atitinkamą įrankių, priemonių kažkokią dėžutę. Aš suprantu taip pat, e, kad tai galbūt padėtų spręsti kai kurias problemas. Taip pat norėčiau pakalbėti šiek tiek apie ateitį. Visų pirma, šis reglamentas negali būti traktuojamas e, kaip kažkokiam vakume. E, aš manau, kad mes galėsime priimti tam tikras nuostatas, jeigu bus priimta koncesijų direktyva tokia, kaip ji dabar yra parašyta, nes tai yra tarpusavį susiję dalykai Mes atrodo jau sutarėme e, dėl koncesijų direktyvos su kitais komitetais, kurie yra atsakingi už šią temą. Toliau papildomi visi dokumentai, kurių laukiame kitų metų pradžioje. Tie papildomi dokumentai turėtų tarsi remti e, šio reglamento iniciatyvą. Žinome, kad tos dokumentus turi pateikti e, konkurencingumo generalinis direktoratas, o ne jūrų o ne MUF generalinis direktoratas. E, mes nagrinėsime pranešimą, kuriam yra pateikti dabar jau 85 pakeitimai. Kol kas visa tai yra pateikta tik anglų kalba, kai bus išversta į kitas kalbas, aš pateiksiu visus dokumentus šešėliniams pranešėjams ir tikiuosi, kad mes iš karto galėsime susitikti ir e, pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis Mums liko nedaug laiko, e, mes turime tą laiką nuo gruodžio iki kažkur sausio vidurio tinkamai panaudoti, iša, išsiaiškinti kai kuriuos klausimus, pavyzdžiui, su, su, su interesuotomis šalimis, e, kad galiausiai e, pranešimui ir šitam reglamentui pritartų didžioji dauguma parlamento narių. Dėl pridėtinės vertės buvo kalbėta, apie tai nekalbėsiu dabar. Lankydamasis įvairiose, or, e, visose, įvairiose uostose e, girdėjau iš įvairių suinteresuotų šalių, kad e, atitinkamai pataisius šį reglamentą bus galima pasiekti jo patvirtinimo ir bus tada porą metų ramybės visiems, su, visiems kurie su tuo susiję. Dėkoju, ponė Fleckenstein, dabar pats pateiksiu savo komentarą. Tikimės, kad iki lapkričio 26 dienos bus parengtas pranešimo projektas, jį galėsime svarstyti, pakeitimų patikimo terminas po to bus nustatytas. Tai reiškia, kad dar dvi diskusijos bent jau įvyks transporto komitete dar prieš balsavimą dėl plono Flakensteino pranešimo. Aš manau, kad ponas Flakensteinas e, apsėmė labai sudėtingą darbą. Pirminis klausimas, į kurį kurį jis turi užduoti. Būtent ar šį pasiūlymą įmanoma dar taisyti, taip kad pas, jis būtų geresnis, ar reiktų vėlgi tiesiog jį atmesti. Ir būtų sudėtinga suprasti, kad jeigu krovinių pervežimas būtų išimtas ir laivų vedimas ir dugno gilinimo paslaugos išimtos iš reglamento taikymos ryties, tai nekažikas ten ir liktų. Ir būtent e, prie to dar reiks grįžti pranešėjui ir patarti mums komiteto nariams, kaip jo manimų reiktų elgtis toliau su šiuo konkrečiu komisijos pasiūlymu, bet aš manau, kad iš dabartinių kalbų ir pasisakymų ir užduotų komiteto narių klausimų, kaip ir pradėjome tą darbą, bandyti suprasti šią transporto sritį, mane nustebino komisijos pastabos. Aš kaip ir suprantu tai, ką, kas buvo pasakyta, bet aš tikrai nemanau, kad tie reglamentai, kurie galioja geležinkelių srityje, yra patys geriausi kada nors turėti reglamentai. Aš manau, kad tai, ko mes pasiekėme geležinkelių srityje, nėra pats geriausias dalykas. Tai, kas siūloma aviacijų srityje, dėl oro uostų, viskas užstrigo dabar taryboje, niekas nejuda taryboje. Tai vėlgi gal ne pats geriausias pavyzdys. Vėlgi, kelių transportas irgi Diskusijos buvo labai naudingos šyryt apie kelių transportą ir akivaizdu, kad daugumo komiteto narių irgi nemano, kad yra pat geriausiai reglamentuojamas rytis, bet pažiūrėsime, kaip viskas baigsis kaip toliau viskas klausysis per atinančias kelias savaitės, bet aš norėčiau padėkoti Žanklo Terje iš Marselio uosto, Anelina Makelė iš Suomijos uostų asociacijos Šenmakė ir Viktoras iš Rotterdamo oro uosto, ponas Stefano Benaldo iš Venecijos uosto ir Richardas Berdas iš Junktinės karalystės uostų asociacijos. Dėkoju už pasisakymus. Tikrai susidomėjimu jūsų išklausėme. Ir dabar lauksime nekantriai pono Fleckensteino pranešimo.